Dear colleagues. Mėly kolegos, sveiki. Galima pradėti balsavimą. Prašau pasirūpinti savo kortelėmis, įdėti jas į aparatus. Pradėsime nuo 12, 13, 14 ir 28 punktų, kur yra paprastas vienas balsavimas. pana Vikstram. Pana Vikstram, ačiū pirmininkė. Leiskite man tarti keletą žodžių prieš balsavimą. Kaip žinote, baigėme trialogus dėl šių dokumentų jau pavasarį, o dabar po daugybės mūsų institucijų tarnybų darbo turime gautinį tekstą, dėl kurio balsuosime. Ką čia turime, tai nėra prekės ženklo sistemos revoliucija, tai yra modernizavimas, toks ir buvo mūsų tikslas. Jau turime veikiančią sistemą ir reikėjo ją tiek, tiek, šiek tiek patepti kaip mašina, kad įveiktų dar geriau. Ši reforma sustiprins tiek nacionalinę, tiek europinę prekės ženklo sistemą, užtikrins geriausnę apsaugą vartotojams, mažiau kainuos, geriau e, apsaugos viešą interesą, žodžio laisvę ir numatys geresnę valdymo struktūrą prekės ženklo sistemoje ir agentūroje, kuri bus pervadinta į Europos Sąjungos intelektinės e, nusaibės biuras. Vadinsis taip. Mes siekiame, kad vartotojai būtų visų diskusijų centre ir mums pavyko. Ir šiuo momentu aš norėčiau padėkoti šiandien pranešėjams, parlamento darbuotojams, visiems padėjėjams. Ir žinoma, noriu padėkoti komisijai, kuri be poilsio mums rodė, kaip reikia dėti pastangas, kad būtų panaikinta spraga tarp institucijų, rengiant šį labai sudėtingą paketą. Taip pat ir ne vienai pirminkaujančiai valstybei, su kuria teko dirbti. Buvo puiku dirbti kartu su Luksemburgo atstovais, rengiant įvairius dokumentus ir aš manau, kad politinių lygmenių šis e, dokumentas buvo baigtas rengti dar pavasarį ir šiame kontekste noriu padėkoti Italijai ir Latvijai, kurios pirmininkavo to galutinių darybų metu. Ir pagaliau noriu padėkoti savo asistentui kuris investavo labai daug energijos į šį dokumentą. Ačiū Jums už e, kantrybę. Čia darbas buvo labai ilgas, taigi dabar galime balsuoti. Ačiū. Balsuojame dėl 12 punkto elektroniniu būdu. Ponas Sveifka dar nori kalbėti, ne? Pradedame balsavimą. We are missing one person. Trūksta vieno balso. Patvirtinta. 21.2. 13 punktas. Elektroniniu būdu prašom balsuoti. The... Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 14 punktas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta. 22 už 1 prieš. Atsiprašau, slinkau, pamiršau ponui Sairiui suteikti žodį. Ponas Joka nori kalbėti apie 28 punktą, ne? Pane Hautala. Tai yra godifikavimas, jokių problemų nėra. Problema iš pradžių buvo Kroatijos vertimo nebuvo. Siūlau balsuoti šiandien, nes negalime būti tikri, kad šiandienas išliks iki kitos savaitės. Labai gerai, pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta. 21.20. Atsiprašau pono Krisovanus, kad jam pamiršau suteikti žodį. Ponas Anderson nori kalbėti. Norėjau pasakyti, kad e, aš esu čia, tačiau mano kortelės nėra. Ar norite, kad jūsų pliusai ir minusai būtų pridėti prie balsavimo rezultatų? Aš ketinau balsuoti taip pat kaip ir Haidi, tačiau nežinau apie už ką balsuojame. Toliau balsuosime dėl skaitminės rinkos Ar ponas Žembovski nori pasisakyti prieš balsavimą? Ne, pirmininkė, ačiū. Balsuokime. Balsuosime rankų pakelimu. Ir pona Vikstrom prašau leisti mums balsuoti. Pirmas pakeitimas, kas už? prieš susilaiko patvirtinta. Kompromisas vienas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 18 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas patvirtintas. 19 už, prieš, susilaiko, atmestas. 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Antras kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 70 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 33 kas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 84 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 90 kas už, prieš, patikrinkime. Balsuojame dėl 90 pakeitimo. Baigiame balsavimą. Atmestas. 8 už, 13 prieš, 2 susilaikė. 119. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Kompromisas 2A. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Atmestas. Antroji dalis kas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Trečias kompromisas kas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Penktas kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas šeštasis kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas 78 pakeitimas už atsiprašau pirmoji dalis už prieš susilaiko patvirtinta 60 pakeitimas už. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 60 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas 65 už prieš susilaiko patvirtintas. 69 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. Septintas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dešimtas kompromisas, trys dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtintas Patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Patvirtinta trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 156 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 100 17 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Balsuojame su, už šį pakeitimą su žodiniu pakeitimu kartu. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 120 už prieš susilaiko patvirtintas 150 už prieš patikrinkime 150 pakeitimas patvirtintas 149 už prieš, susilaiko, manau, kad atmestas. Patikrinsime 149. Atmestas 10 už 11 prieš, 2 susilaikė. Šimtas 76 kas už, prieš susilaiko patvirtintas 151. Atsiprašau, kompromisas 11 už, prieš susilaiko patvirtintas 174 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas, 183 už, prieš susilaiko atmestas, 186 už, prieš susilaiko patvirtintas, 182 už, prieš susilaiko atmestas, 178 Aštuntas. Be žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. O dabar balsuojame dėl pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 11a kompromisas, 3 dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta, trečioji dalis už, prieš susilaiko patvirtinta. 170 su žodiniu pakeitimu Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Dabar be žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš Sulaiko atmesta. 175. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 171. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 172. Už. Prieš. Susilaiko atmestas patvirtintas. 183 kas už, prieš susilaiko atmestas. 177 kas už, prieš patikrinkime. Okay, adopted patvirtintas 189 kas už, prieš susilaiko atmestas 180 kas už, prieš susilaiko atmestas 181 už, prieš susilaiko atmestas 184 už prieš susilaiko patvirtintas, 185 už, prieš susilaiko patvirtintas, 25 už, prieš susilaiko patvirtintas, 187 už, prieš patikrinkime. patvirtintas, nors nebuvo panašu. 188 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 169 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 190 už, prieš, susilaiko patvirtintas patvirtintas. Ir vardiniu balsavimu balsuojame dėl visos nuomonės. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinti sveikiname poną Džambaskį. we continue. <clears throat> we continue. Teskime 16 um, darbo tvarkės klausimas, pirmininko pranešimai. Norėjau pranešti, kad kolega Hirozonas yra paskirtas būti pranešėjų dėl gyvendinimo ataskaitos dėl uh, Europos orderio dėl mokėjimo procedūros. Maštaga yra paskirtas pranešėjų dėl susitarimo su Ukraina. Toliau. Pranešėjai paskirti nuo sausio mėnesio 2016 metų FOS dėl teisinio pagrindo, Lebretų dėl subsidiarumo, Žambaski dėl dėl ginčytinų klausimų ir kolegė dėl deleguotų aktų ir Ferrara dėl deleguotųjų aktų ir peržiūros. 17 darbo tvarkės punktas. ES teisės taikymas 14 metais metinė ataskaita. Ir duodu žodį pranešėjai kolegijai Hautalą. Ačiū pirmininkė metinė procedūra ir mes stengiamės suderinti šią ataskaitą su subsidialumo ir proporcingumo peržiūra. Tai yra du atskiri klausimai, bet stengiamės kartu juos svarstyti. Atsiprašau, sako pirmininkas, norėjau visų paprašyti tylos. Ypač tų, kurie dabar kalbasi tarpusavyje. Prašau tylos. Ačiū. Taip labai trumpai. Mes pasistengėme šią metinę ataskaitą, kaip yra taikoma ES teisė ir ES principai svarstyti kartu su subsidiarumu ir proporcingumu, už kurio šį klausimą yra atsakinga kolega Karim. Patikdama šią ataskaitą, Europos parlamentas žiūri, kaip Europos komisija prižiūri, kaip yra taikomi ES teisės aktai, kaip jie yra įgyvendinami, taikomi ir kaip ES teisės aktai suderinami su nacionaliniais teisės aktais. Taigi tokia yra mūsų pareiga stebėti, kaip komisija įgyvendina savo funkcijas šioje srityje. Pirmoji pastaba, kurią būtų galima pateikti, yra tai, ji visiškai nėra nauja ir labai gaila, kad tenka ją kartuoti ir atkartoti komisijai, nes pastebėjome, kad formalių pažeidimų skaičius mažėja ir taip vadinamų Europos Sąjungos bandomųjų bylų skaičius didėja. Nežinome, kaip komisija įgyvendinama tą savo funkciją kaip priežiūros institucija, bet akivaizdžiai matyti, kad šioje vietoje būtina, kad būtų užtikrinta tikra skaidri kontrolė. Ir mūsų parlamentas, ir mūsų komitetas nekarto yra sakęs, kad būtų įmanoma prieiga prie informacijos dėl tos bandomosios procedūros. Tai nebuvo padaryta ir mes nežinome, e, kaip vyksta ta e, pažeidimų procedūra, kaip yra elgiamasi su tais bandomaisiais failais, bandomosiamis bylomis. Taigi mes norime prieigos prie e, tų pilotinių bylų ir turime keletą pasiūlymų, kaip būtų galima tai padaryti. Dar viena pastaba. Turime tris asociacijos valstybės – Ukraina, Moldova ir Gruzija. Ir jūs, pirmininkė, puikiai žinote, kad mes kartu su INTA komitetu lankėmės Ukrainoje ir šios valstybės turi į savo nacionalinę teisę perkelti 3-400 ES teisės aktų ir aš manau, kad mūsų pareiga yra stebėti, kaip tai bus padaryta. Žinome, kad yra tam tikrų didelių institucinių silpnųjų vietų tose šalyse. ir trūksta galbūt kai kuriems vyriausybės institucijoms patirties yra tam tikrų didelių trūkumų teismų sistemoje šiose šalyse. Ir valstybės narės turi įsipareigoti e, atlikti atitinkamas reformas, kaip asociacijos susitarimų darė. Taigi manau, kad dabar yra pats metas apsvarstyti, kaip ES užtikrins, kad ES teisės aktų perkelimas tose šalise vyktų teisingai. Taip pat leiskite paminėti, kad šios trys asocijuotosios šalis, kalbant apie jas, Europos parlamentas gali skatinti įvairios, įvairių formų bendradarbiavimą su tų šalių parlamentais, e, perkeliant tos teisės aktus, nes juk mes esame tas įstatymų leidėjas, kurio išleisti teisės aktai turi būti perkelti. Dar norėjau paminėti, kad be to aiškumo trūkumo, e, be pažydimų procedūros tai aiškumo trūkumo ir dėl to, kad nėra prieigos prie tų bandomųjų failų, pilot files, jūs kaip jūs pirmininkė taip pat, pamiršau dabar, pamiršau dabar pavadinimą, kurį jūs esate pranešėjęs Ir kaip jūs sakote, kad reikia atsižvelgti į kontekstą ir į egzistuojančius trūkumus, nes yra nemažai trūkumų, kaip e, teisės aktai yra perkeliami į nacionalinį teisę ir yra nemažai trūkumų Europos Sąjungos komisijos e, veikloje. Taigi, e, labai dar norėjau pasakyti, kad darbo grupė dirbo vadovaujama šio komiteto ir darbo grupė yra pasirengusi pateikti pasiūlymų e, reglamentui sausio 11 dieną. Mes planuojame, sausio mėnesį planuojamas diskusijos su suinteresuotomis šalimis ir aš žiaugiuosi, kad buvo nemažai pastangų įdėta iš sekretariato, teisės tarnybos pusės įvairiausių akademikų ir ekspertų. Taigi mums reikia tikrai atkreipti visų dėmesį parlamente, kad labai greitai ateis jau tas metas, kai mes turėsime įtikinti Europos komisiją, kad tas reglamentas tikrai duos pridėtinės vertės. Taip pat leiskite pabrėžti, kad šis naujas reglamentas pakeis šimtus sudėtingų puslapių paprastų trumpų tekstų. Taigi, tokios būtų mano pastabos ir aš tikrai būčiau dėkinga, jeigu jūs įneštumėte kokių galbūt naujų idėjų ar jeigu turėtumėte kokių pastabų. Pernai metais, kaip kolega Krasogonas buvo pranešėjęs, mes pridėjome tam tikrų elementų, būtent dėl įtraukiame taupimo klausimą ir e, žmogaus teisų hartiją. Tai buvo naujas dalykas, džiuguosi, kad mes tai padarėme, o dabar, manau, mes galėtume taip pat e, pasižiūrėti e, dėl to, kad buvo kad tikrai būtų rimtai atsižvelgta į tą dalyką, kad Europos žmogaus teisų hartija turi būti būtinai perkelta ir taikoma nacionalinėje teisėje. Dėkuoju, kolegė Zabu. Thank you, uh, President. I... Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu ponios Kaufman vardu, kurios, kurios salėje nėra ir kuri man perdavė savo pastabas ir perskaitysiu jas vokiškai. Kai pirmąjį kartą keitėmės nuomonėmis sako ponia Kaufman, aš norėčiau iškelti kelis klausimus. Pirmiausia yra baisu, kiek teisės aktų nėra tinkamai gyvendinama valstybėse narėse. 1347 pažeidimų procedūros e, buvo pradėtos ir dauguma jų yra susiję su tuo, kas ko nepadarė valstybės narės. Taigi reikia kažką iš esmės keisti ir čia negali būti tam jokių pateisinimų, negalima tvirtinti, kad yra bendras teisinės pagrindas Europoje, jeigu matome, kad ES yra jurisdikcijų mišinys, kurios tarpusėje nesusikalba, taip negali būti. Ir ES teisės aktais de facto yra užkertamas kelias diskriminacijai prieš piliečius ar įmonės. Valstybės narės yra atsakingos už ES teisės aktų įgyvendinimą ir jos privalo laikyti šios atsakomybės mes turime daryti spaudimą valstybėms narėms ir privalome galvoti apie tai, kaip būtų galima pagerinti teisės aktų įgyvendinimą. Be jokios abejonės tai yra aktualu, kalbant ir apie dėrybas, kurios vyksta tarp institucinių pagrindų. Ir jeigu aš teisingai supratau poną Ferhofštatą, mums reikalingas nauja priemonė, nes koordinacinės lentelės neduoda rezultatų. Dar kitas dalykas - per viršinis reglamentavimas. Norėčiau paliesti šią problemą, nes dar kol kas nėra labai iškios apibriešties, kas yra tas per viršinis reglamentavimas. Mūsų frakcijos vertinimu mes manome, kad aktualu ir svarbu štai kas. Pirmiausia, reikalinga pasirūpinti, kad visais lygmenimis nacionalinių regionių ir ES lygmenių būtų galima surasti būdų, kaip sumažinti nereikalingą administracinę naštą. Tačiau tai neturėtų daryti įtakos valstybių narių teisėms ir teisiniams pagrindams. Dėl to valstybės narės negali reikalauti didesnių standartų, nei yra numatyti ES teisės aktuose. Tai nėra suderinta su sutartimis. Ir jeigu valstybėse narėse yra papildomos administracinės naštos. Tai iš ties yra neprimtina. Dėkoju išdėmesi. Ačiū. Dėkoju, ponas Devka. Ačiū, pirmininkė. Kaip kasmet turime galimybę ir šiemet pasikeisti nuomonėmis ir komentarais apie tai, kaip ES teisės aktai yra gyveninami valstybėse narėse ir kiekvienais metais mūsų išvados yra tokios pačios. Labai mažai kas įvyksta po to, kai mes apsikeičiame nuomonėmis. Ir aš manau, kad šis pranešimas iš ties labai gerai parengtas ponios Hautalos, pateikiami labai racionalūs pasiūlymai tame pranešime kalbant apie darbo grupę, administracinę teisę, galbūt tai reikš kažkokį tai proveržį. Tikimės, kad tokiu būdu bus priversta laikytis tam tikrų procedūrų, kurios yra būtinos, mes e, kasdien tai matome. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną elementą. Ir aš vėlgi kasmet tai miniu. Turime priemonę bendradarbiavimui su nacionaliniais parlamentais. Ir tai yra kaip koks konvejeris. Mes tikrai galime kalbėti su nacionaliniais parlamentais ir aptarti priežastis, kodėl yra tiek daug problemų dėl savalaikio bendrijos teisės aktų perkelimo į nacionalinius, nacionalinius e, įstatymus. Ir galbūt tai yra tinkamiausias būdas bendradarbiauti Europos parlamentui su nacionaliniais parlamentais. Ir galbūt taip mes galėtumėme pagerinti padėtį, nors e, drastiškų pokyčių kažin ar galime tikriausiai tikėtis. Valstybės narės viską daro tai, kaip joms yra patogu. Pavyzdžiui, jeigu koks tai teisės aktas patogus joms ir jeigu jis atitinka jų norus, tai tada jos ir perkelia tą teisės aktą, o jeigu ne, tai tada daroma yra viskas, kad procesas būtų vilkinamas arba iš vis neperkeliami tie teisės aktai. Ir tiesiog piliečiams yra sakoma, kad ES teisės aktai kartais yra labai idiotiški. Tai buvo, pavyzdžiui, su žvakėmis, žvakių šviesa ir žvakių liepsnos dydžio, tarkim. Tarkim, žiniasklaidoje buvo straipsnių apie tai, kad ES priima įstatymus apie tokius dalykus. Taigi čia turi būti viskas aiškiai pasakyta, teisės aktai turi būti įgyvendinti ir dėl to Haidi pasiūlymai yra labai racionalūs, konkretūs ir labai naudingi. Tačiau aš manau, kad kitais metais, kai aptarsime bendrijos teisės aktų įgyvendinimą 15 metais. Aš įsivaizduoju, kad diskusijos vėl bus panašios, bet gal, gal pastebėsime kokiu tai pagerėjimu. Dėkoju. Nematau daugiau norinčių pasisakyti. Tai tuomet Gal ponia Hautala dar norėtų apibendrinti. Taip labai trumpai aš noriu padėkoti e, kolegoms už pasisakymus ir kartu su ponia Kaufman aš irgi pasikalbėsiu apie tai, kaip būtų galima atsižvelgti į galimas tokias diskusijas apie tą naują priemonę, kuri, kurią jis siūlo dėl geresnio ES teisės aktų įgyvendinimo. Man dabar labai na, sunku suprasti, ką jį turiu omenyje, bet jeigu bus tikrai galimybių, mes apie tai pamastysime kartu. Ir aišku, perviršinio reglamentavimo klausimas, jį aišku reikia atsižvelgti. Pranešime mes visi prisimename, kas buvo paminėta ir jos e, pranešime, kuris vis dar sustabdytas šiame parlamente jau kurį laiką labai dėl paslaptingų priežasčių, tarsi jau turėtume balsuoti plenarnėme posėdėje, bet kažkas jį stabdo ir nemalonu, kad taip yra kad taikomos tokios keistos procedūros parlamente. Ir taip pat ponas Vievka labai poetiškai kalbėjo apie nepat, patogumo ir nepatogumo, e, patogumo gal daugiau principus ir apie tai tas žvakių, žvakių liepsnos dydžius ir panašiai. Tai reikia tikrai pažiūrėti, koks galėtų vykti bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais. Aš minėjau vieną dalyką, minėjau tris asociacijos sutartis pasirašytas valstybės, kuriams yra labai labai sudėtinga perkelti ir gyvendinti ES teisės aktus, bet gal reikia pažiūrėti, ar yra kokiu kitų būdų, kaip dirbti su nacionaliniais parlamentais. Mes turime forumų, turime kozaką ir mano asmenė patirtis rodo, aš pati anksčiau priklausiau kozakui, kad tai yra labai ceremoningas renginys, tokie jūs suvažiavimai, posėdžiai, bet galbūt tai galėtų būti funkcionalesnė priemonė, e, taikant, e, aptarant tai, kaip būtų galima perkelti ES teisės aktus. Na, dėkoju ir aš pažiūrėsiu, ką siūlys kitos frakcijos. E, sausio arba vasario mėnesiais aš pateiksiu pranešimo projektą ir tikriausiai sausio mėnesį ir tada uh, komitete gal vasarį aptarsime, kovą ar balandį galėsime plenarinėme posėdėje aptarti. Taigi laiko dar yra, bet aš manau, kad yra labai svarbi galimybė ir kad nepatektumėme į tokią situaciją, kurią numatė ponas Dievka kitiems metams, kad diskusijos ir problemos išliks tos pačios. Na, kad taip nenutiktų, mes turime surasti kitų būdų. Mhm. Dėkoju. Uh, thank you, Mrs. Autala. Ačiū, pana Altala. Toliau 21 klausimas. Nuomonės projekto svarstymas dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais. Ir dar kartą žodis jums. Ačiū. Parengiau penkių punktų nuomonę ir jau kaip sakiau, keičiantis nuomonėmis pirmą kartą šiuo klausimu. Daugiausia dėmesio skiriu tam, kad trūksta gyvendinimo, gyvendinimo reglamento 1049-2001 dėl institucijų pareigos turėti registrus. Čia yra didelių trūkumų. Todėl dar kartą mūsų nuomonėje Libė komitetui, kad tai turi būti daroma, nes kitaip piliečiams ir e, kitiems e, sunku sužinoti, kokių dokumentų galima prašyti. Todėl norėčiau paraginti parengti bendrą punktą, kur galima kreiptis dėl dokumentų visų institucijų, reikia bendros sistemos dėl registracijos ir e, dokumentų registravimo. Yra komitetas, kurį norėčiau šią paminėti nuomonėje. Tai yra tarp institucinis komitetas kuris įkurtas pagal reglamentą dėl 1049 dėl teisės supažinti su dokumentais, tačiau mano nuomonė jis nedirba labai aktyviai, dėl to e, aš manau, dėl to trūksta tų įsipareigojimų gyvendinti reglamento straipsnius. Turime paraginti, kad šis tarp institucinis komitetas dirbtų aktyviau ir teiktų informaciją atitinkamiems komitetams, kur tokie klausimai aptariami. Dar vienas e, dalykas, kuris pakliūna į vairias darbo atvarkės, yra teisėkuros procedūros atvirumas, ypač kalbant apie konsoliduotą praktiką siekiant tarp institucinių susitarimų dėl teisėkuros aktų per pirmąjį svarstymą ir trialogus. Pastebėta, taip pat pastebėjo ir ombudsmenė, kad kyla klausimų dėl galimybės susipažinti su dokumentais, kurie aptariami trialogose. Aišku, čia nekeliama abejonė trilogais. Žinoma, kad tai gali būti labai veiksmingas būdas, ieškant sprendimų, derinant pozicijas tarp tarybos ir parlamento. ir komisijos, bet kadangi sutartys įpareigoja institucijas, kaip galima plačiau leisti visuomeniai susipažinti su dokumentais, yra čia yra tam tikras tamsus kambarys šią prasme, nes diskusijos vyksta už uždarų durmų, dokumentai neteikiami viešai, o dėl to tam tikros privilegijuotos šalis gauna tokius dokumentus, tuomet tos šalis turi geresnę padė, poziciją įtakojant gautinius sprendimus. Norėčiau paragin, pakartoti Europos parlamento raginimų dėl to, kad e, procedūros neužtikrina tam tikro, tikro tinkamo skaidrumo ir teisės pažinti su dokumentais ir atvirumas teisėkuros procedūroje padeda stiprinti demokratiją, nes priečiai gali tikrinti informaciją, kurių pagrindų parengiami teisės aktai. Vėlgi galime čia paminėti Teisingumo teismo sprendimus. Aš miniu Švedijos e, bylą prieš tarybą. Ir norėčiau paminėti Jums, kad yra tam tikra tarp institucinė kova dėl Europos ombudsmenės kompetencijos vykdyti savo tyrimus dėl trialogų. Noriu pasakyti, kad niekas nebejoja ombudsmenės teisėmis dėl teisės supažinti su dokumentais. Šia klausimų nekyla, tačiau pagal viešuosius šaltinius pirmininkas yra pasakęs jai, kad ji neturi teisės dalyvauti esminėje teisėkuros procedūros dalyje, tai yra institucijų prerogatyva. Aš nemanau, kad čia reikia užvesti labai, pradėti labai didelę tarpinstitucinę kovą, niekas iš tikrųjų neteigia, kad ji negali kištis į teisę supažinti su informacija, su, su dokumentais e, sritį. Tai būtų mano nuomonės pagrindas. Ir aš neįsivaizduoju, kodėl parlamentas negali sutikti su juos reikalavimu leisti atsiųsti vieną kitą pareigūną stebėti trialogus, ypač tais atvejais, kuomet reikalai yra susiję su viešo intereso dalykais. Čia nėra mano nuomonėje minimi dalykai, tačiau noriu paminėti, kad tai yra tam tikras karas, kuris vyksta šioje srityje. Aš manau, kad galiausiai ombudsmenė vis tiek pateiks kažkokią rekomendaciją dėl teisės pažinti su dokumentais ar trialogais. Tačiau, žinoma, negalime užbėgti už akių ir nuspėti, kaip viskas baigsis, tačiau parlamentas turi vykdyti sutarties pareigą mm, dėl teisės pažinti su dokumentais. Pirminkė, dar noriu paminėti vieną dalyką, kuris galbūt ne visiškai įtrauktas į mano nuomonės projektą, tai yra tai, kad e, mes reikalaujame viešai pateikti teisėkuros dokumentus. Tai nereikštų visgi, kad būtų laikomasi kažkokių bendrų prielaidų dėl dokumentų neatskleidimo. Straipsniai, kurie pateisina išimčių taikymą, siekiant apsaugoti administracinius dokumentus, jų, jų sutartyje jau nėra. Todėl neles, neturime leisti tokiai evoliucijai, kuomet daromos bendros prielaidos dėl administracinius dokumentų slaptumo. Ir baigdama noriu priminti Jums, kad šiuo klausimu labai svarbu atminti, kad bazinis principas dėl teisės pažinti su dokumentais yra tai, kad institucijos turi prievalę kiekvieną prašymą dėl kiekvieno dokumento analizuoti atskirai kiekvieno atveju. Neturi būti jokių dokumentų klasių ar kategorijų, kurios būtų neprieinamos. Kiekvieną kartą turi būti svarstama atskirai. O kartais institucijos bando įvesti kažkokius bendras prielaidas dėl tam tikrų kategorijų dokumentų slaptumo. Tai tokios mano idėjos. Laura Ferrera iš Teisės reikalų komiteto, kuri čia yra, taip pat yra pranešėja šio klausimu Libe komitete. Ir tikiuosi, kad Laura pritars kai kuriems mano išdėstiems e, nuomonės aspektams. Ačiū, panas Cievka. E, dziękuję, e, panie. Labai ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponai Autalai už labai aišku nuomonės pristatymą. Ši nuomonė viena vertus yra labai svarbi dėl žvelgiant iš visuomenės pusės, kita vertus šis klausimas yra sudėtingas dėl savo esme. Aš visiškai sutinku su teiginiu, kad institucijos turėtų laikytis vieno principo. Ši procedūra turi būti nusekli, jeigu kalbame apie teisę susipažinti su dokumentais. Tiek procedūros, tiek sprendimai turi būti nus, nusaklus. Šis nusaklumas institucijoms, organizacijoms ir piliečiams būtų geras sprendimas. Aš čia sutinku. Kai dėl teisės su, susipažinti su dokumentais, kuriuos naudojame per trialogus, be jokios abejonės, tokių posėdžių darbotvarkės ir protokolai turėtų būti prieinami, tačiau e, dokumentai naudojami per darybas, na, aš dėl jų nesu toks įstikinęs. Savo esme, darybos savo esme numato tam tikrą konfidencialumą, darybos vykdomas įvairiausiais būdais. Jeigu kas iš jūsų esate dalyvavę trialoguose, puikiai žinote, kad tokiuose darybose mes elgiamės šiek tiek kitaip. Turime tas žymesias lenteles su, iš keturių skilčių, kur yra siūlomi tekstai dėl įvairių straipsnių. Tokios lentelės greitai keičiasi. Netiesa, kad parengiamas vienas dokumentas ir jis išlieka toks pat visų darybų proceso metu. Kartais mūsų nuomonės keičiasi, požiūris keičiasi, kartais darybų metu tyčia teikiame tam tikrus pasiūlymus taktinę prasme. Kartais tokia taktika būna išmintinga, kartais nelabai. Todėl kartais galime pasirodyti juokingi, jeigu viešinsime viską. Tačiau palikime tai nuo šalyje, kalbėkime apie rimtesnius dalykus. Norėčiau tarti keletą žodį apie potencialų lobistų poveikį. Pone Hautala teisingai paminėjo, kad per konvencialias trialogų darybas pasitaiko, kad kai kurie žmonės e, grupės gauna tam tikrą informaciją, tačiau turėtume priešingai klausti, kodėl tie žmonės gauna tokią informaciją. Nes čia mes pažeidžiame tam tikrą procedūrą, tam tikrą elgsenos būdą. Tai taikytina tiek tarybai, tiek komisijos atstovai, ne tik parlamentui. Taigi aš sutinku su tuo faktu, kad mums reikia suteikti kaip galima daugiau informacijos visuomenė, tačiau tai nereiškia, kad viską reikia išviešinti. Kaip galima daugiau reiškia, kad Tai yra tai, kas yra būtina, kad būtų užtikrintas saugumas, kad piliečiams nekiltų įtarimų dėl to, kas vyksta per darybas. Tačiau turime aiškiai suvokti, kas neturi būti viešinama darybų metu. Kai kurios dalykus galime pateikti viešai po to, kai darybos baigiamos. Prieš keletą metų kalbėjomės apie tai, ką reikia įtraukti į, pranešė, į pranešimą po to, kai procedūra baigta. Tai yra sąrašas manų, su kuriais kontaktavo pranešėjas lobistinių grupių ar organizacijų, kurios kontaktavo su pranešėju susitikimų sąrašą, ar taip vyksta. Ne, iš, iš tikrųjų nelabai, arba retai. Taigi pirmiausia, mums reikia užtikrinti, kad būtų daroma tie dalykai, dėl kurių jau yra sutarta. Ir labai atidžiai turime analizuoti, kas galima, galima, galima, ką galima patvirtinti, o ką galima teikti viešai ir ko negalima. Ir kas turi likti konfidencialu bent jau iki darybų pabaigos. Aš neįsivaizduoju, kad e, viskas galėtų vykti atvirai, nes tai gali iškreipyti patį procesą, nes, aišku, visi gali pradėti bandyti daryti įtaką procesui ir darybininkai patirtų didžiulę informacijos ir spaudimo naštą. Ir taip žinome, koks spaudimas dažnai būna, kiek gauname elektroninių laiškų. Taigi, Aš esu įstikinęs, kad darbo pabaigoje pasieksime kompromisą. Dėkoju. Manau, kad labai įdomus pasisakymai ir bendrieji principai, kuriuos paminėjo Hato Hautala, yra labai svarbus. Norėjau paklausti, kaip mes galime garantuoti skaidrumą, skaidrumą taip kaip mes jį suprantame. Jei kalbame apie po trilogo pateikiamus dokumentus. Kartais iš pradžių reikia įvesti tvarką šiame name. Mm, reikia kalbėti su pranešėjais, apie vykstamą procesą, apie pažangą trilogose, bet viskas ten vyksta labai greitai. Labai daug diskutuojama darbo grupėse, komitetuose. Ir tuomet, kai jau e, pasiekiama susitarimo, kai trilogai baigėsi, galbūt tuomet klausimas e, jau netenka aktualumo. Taip, tikrai reikia didesnio skaidrumo, kai kalbame apie dokumentų prieinamumą, bet kas iš tiesų domisi tais dokumentai. Ar Džonui Smitui tikrai įdomu, ar paprastiems piliečiams tikrai įdomu. Įdomiausia, dokumentai visi yra lobistams, kurie nori įtakoti procesą. Jie e, nori e, tuos dokumentus peržiūrėti ir turėti prieigą, nes tai yra toks jų interesas. Kartais intencija yra gera, bet nebūtinai norima. Negaliu pasiūlyti jokių konkrečių išeičių, bet e, tik noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad kartais tikslas yra geras, bet e, geri norai ne visuomet e, gerai baigėsi, nes jais paprasčiausiai yra pasinaudojama. Sarara. Dėkuoju, pirmininkė. Iš ties e, džiaugiuosi pranešimu, kurį parengė Hautala. Ir turinys labai geras, ypač ten, kur kalbama apie trilogus, kur, taip pat kur siūloma, kad turėtų būti vienas, viena vieta, e, kur būtų užtikrinama prieiga prie e, dokumentų, taip pat ten, kur kalbama apie lobistus. Aš esu Libė komitete pranešėja ir um, noriu keletą punktų paminėti. Pirmiausia, nemanau, kad tai yra tik principų dalykas. Galima ir praktiškai viską užtikrinti. Galima tai tikrai praktikoje įgyvendinti. Turime tik užtikrinti, kad viskas būtų atlikta pakankamai greitai, efektyviai Taip, lobistai, ne tik lobistai peržiūri dokumentus ir piliečiai gali norėti juos peržiūrėti. Taip, aš žinau, kad lobistai yra labiausiai suinteresuoti, bet turime suteikti ir piliečiams visiems tą teisę dokumentus peržiūrėti. Dėl viešos prieigos prie dokumentų. Mano pranešime, mano pranešimas buvo paskelbtas e, internete visiems ir visi turėjo galimybę jį peržiūrėti. Ir taip pat turėjo galimybę atsiųsti pastabų. Per dvi savaitės aš gavau 150 pastabų. Vienas buvo svarbesnės, kitas netokas svarbios. Bet tai yra džiugu, nes tai sužadino domėjimas į šią temą. Ir džiugu, kad uh, žmonės domisi. Galbūt jie nėra įstatymų leidėjai, bet e, smagu, kad smalsumas buvo sužadintas. Džiugu, kad žmonės domisi tuo, kas vyksta parlamente. Ir man tikrai buvo malonu gauti tas pastabas, tas komentarus. Daug kalbame apie skaidrumą. Ir manau, kad ne tik reikia gerbti šį principą, bet užtikrinti, kad šis principas būtų taikomas praktikoje. Trilogui Taip, iš ties dėrybos yra pakankamai jautrus dalykas, man teko dalyvauti e, keletą, ne viename trilogė. Bet atrodo, kad lobistai vis tiek gauna prieigą prie informacijos ir tik piliečiai yra ta dalis, e, kurie informacijos negauna. Galbūt galima būtų tiesiogiai transliuoti trilogų susitikimus, taip kaip transliuojami mūsų posėdžiai. Arba galbūt galima e, suteikti prieigą prie e, trilogų susitikimų protokolų. Tuomet e, bus žinoma, kokiamis temomis buvo diskutuojama, kas buvo nuspręsta. Taip aš suprantu, kad labai klausimas yra jautrus, bet tai būtų viena, vienas iš pasiūlymų, viena iš galimybių. Žinau, kad trilogose dažniausiai diskutuojama jautriais klausimais, bet būtent dėl to tai ir yra svarbu. Ir būtent dėl to, kokią įtaką turi trilogai teisėkuros procedūrai, būtent dėl to yra būtina, kad piliečiai žinotų, kas vyksta. Pagal sutarties 15, 15 straipsnį, jeigu neklistu, sakoma, kad e, labai svarbu piliečių įsitraukimas demokratiniam procesui. Taigi mūsų pareiga yra įtraukti piliečius į visą teisėkuros procesą, o ne tik informuoti apie jau priimtus sprendimus. Tai nėra tikroji demokratija. E, nėra tikroji demokratija, kai mes tik informuojame žmonės, koks jau yra de facto sprendimas. Taigi aš manau, kad geriausia būtų pateikti informaciją iš anksto ir e, kad ji būtų prieinama visiems piliečiams. Dėl lobistų skaidrumo registro yra susitarimas tarp Europos parlamento ir Europos komisijos ir dabar registras yra registrui taikomas savanoriškumo principas. Žinoma, ne visi lobistai uh, ten įsirašė, aš galėčiau pastebėti, kad patys atsakingiausi neįsirašė. Ir jeigu kalbėsime apie tarybos susitikimus, apie lobistus, kurie ten dirba, ar atgirdite mane? Taigi, aš manau, kad taryba taip pat turėtų pasakyti, savo nuomonę ne tik apie lobistų registrą, bet ir apie tai, kad žmonės turi žinoti, kada komisarai susitinka su tarybos darbuotojais, tarybos kabineto atstovais. Dėl uh, susitikimų protokolų konfidencialumo. Nėra aiškių taisyklių. Situacija yra pakankamai miglota. Viskas priklauso nuo mm, diskretyvumo. parlamentarai ne visuomet turi prieigą prie visų dokumentų priklauso nuo klausimo konfidencialumo, o jeigu ir gauname dokumentus, jie yra pateikiami viena kalba, dažniausiai labai techninė kalba ir negalima nusinešti, pavyzdžiui, žodyno, skaitant tokį dokumentą ir nėra nie jokio asmens, kuris galėtų paaiškinti kai kurias techninės vietas, taip pat negalime daryti jokių uh, užrašų. Taigi net jeigu prieiga yra užtikrinama, jeigu galima perskaityti konfidencialų dokumentą, kartais tai neturi jokios naudos, nes dokumentai yra paprasčiausiai per sunku suprasti. Taigi reikia tikrai dar peržiūrėti dar kartelį tą klausimą dėl konfidencialių dokumentų, nes juk įstatymų leidėjai privalo turėti prieigą ir skaitydami suprasti tos dokumentus. Tai- Ačiū, ar ponia Hautala nori pasakyti? Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, manau, kad parlamento teisė susipažinti su dokumentais turėtų būti palikta už dabartinių diskusijų ribų. Čia kalba eina apie galimybę visuomenį susipažinti su dokumentais. Tačiau, aišku, yra tam tikrų tarp institucinių aspektų. Tarkim, jeigu bandysime aptarti, kiek tie trilogo posėdžių dokumentai galėtų būti prieinami visuomeniai, tai žinoma tada teks jau kalbėti apie tarp institucinius susitarimus, nes tai patenka, patenka jų srity, bet aš manau, kad institucijos turėtų būti aktyvesnės, nes teisinė padėtis iš tiesų reikalauja, kad visuomenė galėtų susipažinti su tam tikrais dokumentais. Ir aš manau, kad norint, kad e, tai svarbu ir nulėmė e, primamų teisės aktų efektyvumą. Tačiau bandant pasverti sprendimų prieimimo procedūros efektyvumą ir skaidrumą, svarbu paminėti ir kai kurios dalykus, kuriuos aš miniu nuomonėje, būtent visišką prieigą. Tai leido pradėti tam tikras teisėkros procedūra, tai ypatingai taikina tarybai, bet taip pat ir parlamentui. Taigi, tarkim, pamastykime, kiek vyko trilogų pastaraisiais metais. Įsivaizduočiau apie 1500 per penkerius metus įvyksta tų trilogo procedūrų. Taigi mes tikriausiai netenkiname skaidrumo lūkesčių. Kai tiek daug dėmesio skiriame tam, kad procedūros, teisėkros procedūros būtų užbaigtos per pirmąjį svarstymą trilogo tvarka. Ir taip, čia yra problemų, kurias turime panalizuoti. Ponas Vievka, aišku, pats jautiausias klausimas yra tos koreliacinės lentelės, bet galiu pateikti pavyzdį. Tarkim, įsivaizduokime trilogo posėdis dėl reglamento dėl ekologinio ūkininkavimo peržiūros. Žemės ūkio komiteto pozicija reikš, kad ekologiška žemdirbystė šiltnamiuose būtų neįmanoma, nes turi būti sąlytis su dirbožėmiu, o šaltam klimate tas neįmanoma, reikalinga lysves tokias daryti, keltas lysves daryti ir aš labai daug tikiuosi, pažiūrėjau, iš savo valstybės narės, kad e, ekologinis ūkininkavimas šiltnamiuose bus įmanomas kažkada ateityje ir daug yra dėl to nervinamasi, bet aš, pavyzdžiui, irgi kaip parlamentarė irgi net nežinau konkrečiai apie ką e, e, eina kalba, apie ką jie kalba. Taigi mes turime subalansuoti sprendimų prieimimo proceso efektyvumą su sutartyse numatytomis prievolėmis ir reikalavimais, bei teismų ir sprudencija dėl skaidrumo. Taigi rimtai turime apie tai pagalvoti, nes bijau, kad staiga, pavyzdžiui, jeigu ombudsmenė arba teismas, tarkim, nes jau yra byla teisme dėl galimybės susipažinti su dokumentais, kiek žinau. Tai jeigu galiausiai turi būti numatyta galimybė su tais dokumentais susipažinti. Ir čia, aišku, yra tokia gili diskusija, svarbu nepadaryti klaidų. Ačiū. Baigiame svarstyti šį klausimą. Dabar 23 darbo tvarkės punktas - nuomonės projektos svarstymas. Skaidrumas, atskaitomybė ir vientisumas ES institucijose. Ir sažiningumas ES institucijose. Aš pats esu pranešėjas, nuomonės referentas ir, kaip žinote, Konstitucinių reikalų komitetas rengia savo iniciatyvą pranešimą, kur kalbama apie skaidrumą, atskaitomybę ir sažiningumą. Ir mes, kaip ir kiti komitetai, teikiame savo siūlymus. Ir aš manau, kad tai yra tokia graži tasa po ankstesnių aptartų klausimų, kurie, už kurios buvo atsakinga ponia Hautala, Tarptų pasiūlymų, aišku, daugiausiai yra kalbama apie tai, kad reikalingos nuoseklios kodifikuotos taisyklės. Nekarta buvo šiandien tai minima ir anksčiau šiame komitete buvo apie tai kalbama. Kaip matote, 5, 6, 7 punktuose yra pateikiamos ir kitos idėjos, kaip būtų galima paskatinti skaidrumo kultūrą, tarkim, aš apgailestauju, kad nėra bendro elksenos kodekso, kuris galiotų Europos tarybai. Dėl to panašu, kad tikrai yra labai sudėtinga teikti sažiningumo vertinimus šioje Europos vadovų tarybos institucijoje. Šeštas punktas yra susijęs su nacionaliniais delegatais atstovais Europos vadovų taryboje, kur tikrai būtų puiku, jeigu būtų kažkoks tai specialus elgesio kodeksas, įskaitant sankcijas sprendžiant įvairias rizikas. Sažiningumo ar netinkamo elgesio srityje bei finansinių interesų srityje ir galiausiai panašios mintys, idėjos yra skiriamos ir tarybai bei jos santykiams su regionų komitetu bei Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetu. Tokia būtų trumpa dokumento pristatymo įžanga ir aš mielai išklausyčiau jūsų pastabų. Pone Renner. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, kągi, tai iš tiesų yra tesinys ankstesnių diskusijų, kurios buvo, įvyko ką tik su Haidė Hautala ir aš pasisakyčiau už tai, kad susietumėme kiek įmanoma tuos abu dokumentus tai aišku, yra atskiros diskusijos, bet jos viena kita puikiai papildo. Ir um, galimybė piliečiams susipažinti su dokumentais yra labai svarbus dalykas. Ir tas dvi nuomonės galima tikrai apjungti. Jūs kalbėjote apie administracinės procedūras, tai, ką sakėte, yra visiškai teisinga, tačiau aš manau, kad čia yra keletas klausimų, kur čia galbūt reiktų šiek tiek sugriežtinti formuluotės. Pavyzdžiui, turint omenyje, kad mūsų pranešimuose tikrai labai daug yra su galimybė susipažinti, susipažinti su dokumentais, tokių raudonų linijų ir aš manau, kad čia tas dalykas yra tikrai labai sveikintinas. Ir svarbu, kad tos pačios taisyklės tokiu atveju galiotų ir tarybai. Tokios pačios skaidrumo, sažiningumo taisyklės privalo būti taikomos ir tarybai, kaip ir parlamentui bei, žinoma, komisijai, bet mes daugiau gal dėmesio turime skirti tarybai. Ir taip pat dėl skaidrių darbo metodų, kurie turi būti taikomi komisijoje, ypač jos darbo grupėse, man atrodo, kad jos turėtų būti nepriklausomos, tokios išorės ekspertų, kaip ir darbo grupės, bet po to staiga išsiaiškiname, kad nebūtinai taip yra. Dėl to turime reikalauti, kad visi komisijos darbo metodai būtų skaidrus, ypač kai yra samdomi ekspertai. Dar čia būtų toks vienas pavyzdys, kitas pavyzdys. Vidinis sažiningumas institucijoje, ką, ką turiu omenyje. Pavyzdžiui, tas darbas, kurį mes atliekame kaip Europos parlamento nariai. Turime prižiūrėti, ar tarkim, yra laikomasi Elgesio kodekso, turime Elgesio kodekso komitetą, tačiau šiuo metu tas komitetas neturi labai daug darbo, net nežinau, kaip jis dirbo ankstesnėje kadencijoje. Gal galėtumėme pažiūrėti, ką jie nuveikė per ankstesnę kadenciją, taip pat kalbant apie finansų interesų deklaracijas, tai irgi reikia susijęti su Elgesio kodeksu, kad išsiaiškintumėme, ar nariai nepažydinėja tų taisyklių, ar tenkina tuos tas sąlygas ir finansinių interesų deklaracija irgi galėtų būti patobulinta, nes ten, tarkim, yra įvairių kategorijų, papildomų pajamų kategorijų. Papildomos pajamos virš 10 tūkstančių eurų. Galbūt ten galima būtų pagerinti situaciją, pavyzdžiui, 10 tūkstančių ir 500 patenka į tą pačią kategoriją kaip 5 tūkstančiai. Tai gal reiktų čia labiau užskaidyti tas kategorijas, kad geriau žinotumėme, iš kur gauna parlamentarai tas papildomas pajamas. Ir dar kitas klausimas, kuris irgi yra aktualus, esate reikalų komiteto, žinau, kad mes ne, ne, negalime visko čia vienu metu aptarti, bet tai yra ir tas informatorių klausimas, nes, tarkim, jeigu yra kokios tai priekybinės sutartys e, ir paslaptys, tai tie informatoriai yra labai svarbus ir mes turime šioje nuomonėje kažkaip pasirūpinti, kad informatoriai gautų geresnę apsaugą. Ačiū. Ponas Radėvas. Благодаря, господин председател. Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, norėčiau pasveikinti poną Svobodą, parengus šią nuomonę. Turint galvoje, kad geros administracijos taisyklės ir principai yra iš, išblaškyti įvairiose dokumentuose. Aš pritariu, kad sistemą reikia e, kažkaip suvienodinti. Naujas administracinės procedūros kodeksas palengvintų kai kurių svarbiausių principų taikymą, pavyzdžiui, teisė į gerą valdyseną, skaidrumas, proporcingumas, sažiningumas ir panašiai. E, geros struktūros administracinės procedūros Europos administracija padarytų veiksmingesnę ir tokiu pat būdu būtų lengviau piliečiams pasinaudoti savo teisę į gerą administraciją. Ir tokiu būdu piliečiai geriau pradėtų suprasti savo administracinės teisės ir veiksmingiau panaudotų esamas priemonės. Ačiū. Pane Hautala. Aš matau ryšį taip pat tarp jūsų nuomonės projekto su mano rengiama nuomonės pro... nuomonė dėl teisės gauti dokumentus ir artėjančių e, procesų dėl Europos administracinės procedūros. Manau, kad jūsų nuomonė yra skirta AFKO komitetui. Čia turbūt išsameusia dokumentas, nes jis liečia visus skaidrumo, atskaitomybės ir sažingumo aspektus ir yra lūkesčių, kad, kad tai pateiktų bendresnį vaizdą šios situacijos. Ir mus domina, aišku, ir per komitetiniai klausimai, aš bent vieną tokį pamenu. Puiku, kad jūs kalbate apie būtinybę parengti Europos tarybos Elgėsio kodeksą. Mano žiniai, tai dar niekas tokie klausimą nekėlė. Ir jūs priminate, kad aktyvi skaidrumo kultūra yra prielaida aiškiamis mechanizmams sudengiant interesų konflikto. Manau, kad nemažai, ne, ne, nedaug ką čia galima be pridėti prie to, ką jūs parašėte. Ačiū visiems už e, pastabas. Aš pasistengsiu jos atsižvelgti, tačiau nesu įsitikinęs, ar finansinių interesų kontekste, apie kuriuos kalbėjome jau praėjusį kartą ir anksčiau, ar dabar tinkamas laikas tuos dalykus įtraukti į šį dokumentą, nes, kaip suprantu, mes dar nepasakėme galtinių išvadų, kaip su šio klausimu svarstyti, elgtis, e, todėl aš e, šiek tiek abejoju. Tam, kad mūsų požiūris būtų nuoseklus, kad nekalbėtume šiame dokumente to, ką paskui norėtume išbraukti ateityje. Bet galbūt rasime kažkokį švelnę formuluotę kad atsižvelgtume į tai, ką sakė pane Regner. Labai ačiū visiems už pastabas. Taigi baigiame e, rytinės posėdžio dalies e, darbotvarkę, o po pietų pirmininkaus ponas Kavada, nes aš turiu kitų įsipareigojimų. Ačiū.